norą, kad e, dialogas vyktų tiek politinių, tiek ir techninių lygių. Mes esame pasirengę, nes e, e, teisės viršenybės principas yra tas principas, kurio turi laikytis tiek ES institucijos, tiek kiti ir kuris veikia vidaus rinkoje, kuri funkcionuoja abipusio pasitikėjimo principu. Ačiū. Aš labai, ponė komisijos vicepirmininkė, už jūsų įžanginį pareiškimą štai, kad pabrėžėte, jog ne užsitikrinsime ateities, nesilaikydami teisės viršinybės principų frakcijų vardu. Pirmoji kalbės Roberta Metzola. Ačiū pirmininkė. Uh, Iš tikrųjų, na, tai, kad mes vėl diskutuojame apie Lenkiją, rodo, kokia aktuali ši situacija. Mes čia diskutuojame todėl, kad Lenkijos piliečiai taip pat yra europiečiai ir jie nemažiau nusipelno e, teisų apsaugos, kaip bet kas kitas Italijoje, Vokietijoje ir kitur. Ir hm, iš tikrųjų, yra, mm, blo, kol blokuojamas teisingumas, mes tikrai nesikratysime savo vaidmens. Mes šiandien e, rengiame šią diskusiją kaip kraštutinę priemonę, kaip raginimą Lenkijos vyriausybei rinktis dialogą, o ne konfrontaciją, rinktis teisingumą, o ne prietarus, rinktis Europos vertybės, o ne e, žlugusi praeities populizmą. Ir iš tikrųjų man nėra malonu e, pastebėti tą ironiją, kad pastarai kartą, kai teisingumas teismų sistemai buvo daromas toks spaudimas, buvo prieš 89 e, metus. Ir dėje dabar Lenkijos vyriausybė e, taiko tą pačią priespaudos e, taktika, kuri prieštarauja viskam, už ką kovojo europiečiai ir viskam, ką dabar simbolizuoja Europą. Ir e, O teis, drąsūs teisėjai kaip tik atstovauja visai kitoms e, vertybėms. Jie, mes juos žiūrime e, su pagarba, jų drąsa yra tikra Lenkijos drąsos, kuria taip, e, tikras Lenkijos drąsos, kuria taip žavisi pasaulio simbolis. Iš tikrųjų, uh, E, mes esame klube ir yra klubo taisyklės, e, kuriamis vadovauti sutiko valstybės narės. Taigi mes raginame nedelsiant imtis e, pereinamųjų priemonių, laikinųjų priemonių, kad apsaugotume Lenkijos žmonės. Ir šis, šie, na ir viskas rodo, kad Lenkija tolsta. Mes dabar ištiesėme jai ranką ir neatsukite nugaros Europai. Ačiū kolegijai. Dabar e, pažangiųjų socialistų demokratų alijansų frakcijos vardu kolega Lopes Agijar. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Jūrova. Kaip žinote, esu pilietinių laisvių komiteto pirmininkas. Mes aptarėme ES sutarties principus - teisinė valstybė, demokratija. Mes taip pat turime gerbti demokratiją, mažumas, turime žmonėms suteikti galimybę laikytis kitokios nuomonės, tačiau taip pat turime užtikrinti ir valdžių atskirimo principą. Ir e, dėja teko pritaikyti septintą straipsnį Vengrijai, dabar tas pats pasakytina ir apie Lenkiją. Lenkija priėmė nemažai teisėkuros reformų, kurios sukėlė didelę grėsmę e, teismų nepriklausomumui. Ir tas, ta, tie drausminiai rūmai, kurie buvo įsteigti, pažydžiant ES teisę. Taip pat yra numatomos sankcijos teisėjams, kurie nesilaiko vyriausybės linijos. Uh, Mes, Libe komitetas, esame pagrindinių teisų, demokratijos ir teisinės valstybės e, garantas ir mes dirbame šioje srityje, įtraukiame ir valstybės narės ir toliau ketiname įgyvendinti pagrindinius Europos teisės principus. Negalime leisti, kad kurioje nors valstybėje narėje griūtų konstitucinė sąranga, negali būti vykdomos antikonstitucinės reformos jokioje valstybėje narėje. Ačiū kolegai, dabar kolega Simeč karinių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė, gerbė komisijos narė, kuomet prieš keturias savaitės vyko ši diskusija, kalbėjome apie tai, kad niekuomet ES istorijoje ne vienos valstybės narės vyriausybė tokiu mastu nekontroliavo savo teismų. Po keturių savaičių padėtis dar labiau pablogėjo. Lenkija ir e, pirmoji valstybė narė, e, kurioje teisėjai gali būti atleidžiami iš darbo už ES teisės taikymą, taigi stabdžių ir atsvarų sistema Lenkijoje tikrai neveikia, kelianti grėsmė yra nepriklausomiems teisėjams. Aukščiausiasis teismas, kuomet <clears throat> pereis visiškai vyriausybės kontrolint, e, tai gali reikšti valdžių atskirimo principo pabaigą Lenkijoje. Todėl e, mes turime imtis veiksmų, kad apsaugotume Europos piliečių e, kad Lenkijos piliečių pilietinės demokratinės teisės. Kalbama apie mūsų šališkumą, vertinant padėtį Lenkijoje ir kad vakariečiai negali suprasti mm, to komunistinio palikimo, kadangi esu iš Slovakijos ir mano e, tėvus persekiojo komunistinio teismų sistema Galiu pasakyti, kad teismų nepriklausomumas nieko bendro neturi su teisinėmis tradicijomis. Tai yra vienas iš pagrindinių ES veikimo principų. Ačiū. Tęsime diskusijas. Dabar kolega Blaško tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu kalbės. Prašau. Gerbima ponė pirmininkė, ačiū, kad sutikite man žodį. Tiesiog neįtikėtina, kaip dar kartą Europos parlamente mes e, vėl e, svarstome grėsmės, kurios kyla teisės viršenybei Lenkijoje. Ir mes e, net ir iš tos jungtiniai karalystiai vėl girdime labai griežtus pareiškimus, kuriais kyla grėsmė nacionaliniam suverenitetui. Ir dabar e, tie, kurie nori ginti demokratiją nuo Lenkijos, vykdo labai plataus masto kampaniją, nes Lenkija bando dėkti savo koncepciją E, kuri kitiems nėra primtina. Manau, kad niekas negali keištis nepriklausomų valstybių vidaus reikalų, reikalus, nes visuomet, kuomet tai buvo elgiamasi, tokie veiksmai nesibaigdavo geruoju. Ar jūs norite pradėti tam tikrą domino efektą šiomis diskusijomis? Ačiū, kolegė Rankė, Žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, mėly kolegos. Vienas dalykas yra aiškus. Negalima demokratinės sistemos kurti e, pagal vieną modelį. Egzistuoja tam, tikras, tam tikri skirtumai valstybės narėse, tačiau visoms demokratinėms sistemos galioja vienas principas. E, e, užsitikrinus daugumą parlamente negalime nepaisyti teisės viršenybės ir pagrindinių teisų. Ir būtent šiems dalykams šiems principams kyla grėsmė Lenkijoje. Teismų nepriklausomos valdžių atskirimas yra e, teisės viršinybės principo taikymo e, pamatas, kuomet e, galioja teisės viršinybė, o ne valdančiųjų teisė. Aš manau, kad savo pranešime apie 7 straipsnio procedūrų pritaikymą ir busimose diskusijose mes turėtume atsižvelgti į buminėtus lygmenis. Lenkija yra Europos širdyje e, esanti šalis, be Lenkijos ES negalėtų pilnaverškai egzistuoti, Lenkijos piliečiai yra Europos piliečiai, taigi užuot kaltinę Briuselį, Teisingumo teismą ar bet ką kitą, Lenkijos vyriausybė turėtų pradėti aktyviai dalyvauti atvirame, konstruktyviame dialoge siekiant išspręsti e, šias labai svarbes problemas. Ir raginu kolegas perduoti šią žinią Lenkijos vyriausybė. Nesvarbu, kurią pusę palaikote šioje diskusijoje, mes matėme daug juodinimo kampanijų, taip pat ir prie šio parlamento narius Lenkijoje per pastaruosius mėnesius ir metus. Ir toks elgesys visiškai neprimtas. Mes e, galėsime demokratiškai diskutuoti tik tuo atveju, jeigu gerbsime vieni kitus. Ačiū už dėmesį. Ačiū, mačiau, kad norim jums užduoti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą, tačiau per pirmąjį pasakymo ratą tokios tvarkos netaikome. Jeigu norite, galėsite užduoti šį klausimą vėliau, tačiau ne dabar. Tęsime diskusijas dabar Europos konservatorių formuotojų frakcijos vardu, ponė Šydla kalbės. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Polska wspiera wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia ram. Pane pirmininkė, Lenkija ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad būtų sustiprintas teisinės viršenybės principas ir mes turime aiškiai kalbėti sutarčių pagrindų, kurios turi būti nediskriminacinio pobūdžio ir objektyvios. Apgailėtina, kai Europos parlamentas imasi itin politizuotų veiksmų. Lenkijos teismų sistema būtina reformuota ir tai daroma atsižvelgiant į Lenkijos piliečių lūkesčius. Mes pradėjome teismų reformą ir ketiname ją baigti kalbant apie Lenkijoje vyksta tolesnė teis, diskusija apie teisinius aspektus. Tačiau Lenkijos teismai ir Lenkijos politikai a, spręs ginčytinus klausimus, nes juos spręsti galima tik pagal Lenkijos teisę. Turi būti pasakyta, kad reformos pradėtos ir kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, jei teisėjas nori pasisakyti politiniais klausimais Prancūzijoje arba Vokietijoje, toks politinės nuomonės reiškimas yra įmanomas. Lenkijos vyriausybė ir Lenkijos piliečiai veikia atsižvelgdami į viešai interesą, o ne į keletą suinteresuotų asmenų interesą. Mes ketiname baigti reformą ir turime teisę ją pabaigti. O visi kiti argumentai yra politinio pobūdžio ir nėra reikalo jų kartoti. Prieš tris savaitės mes jau svarstėme teisinės viršenybės principo taikymą Lenkijoje, o dabar atsirado tarsi naujų argumentų kurie demonstruoja, kad Lenkija nesilaiko teisinės vir, e, viršenybės principo. Taip sukūriama nauja realybė. Pone Jūrova, pir, vicepirmininkė, lankėsi Lenkijoje ir pademonstravo, kad yra pasirengusi dialogui. Tačiau tam, kad dialogas vyktų, reikia, kad abi pusės norėtų jame dalyvauti. Ir panašu dabar, kad tik Lenkijos vyriausybė yra pasiruošusi dialogui. Per pastaruosius keliarius metus mes bandėme išaiškinti vykdomų reformų esmą, o reformos remiasi a, kitose šalyse sukaupta patirtimi. Mes priimame sprendimus remiantis sutartimis. Kaip visa tai vyksta? Iš tiesų, kolegos, reikia visą dėmesį skirti gal ne Lenkijai, o tam, kas vyksta būtent šiuose rūmuose, kodėl Lenkija kritikuojama už tai, kas būdinga bet kuriai kitai valstybei. Galų gale vietos parlamentas priima sprendimą. O gal jūs norite įsivelti į politinius žaidimus ir manote, kad jūsų pareiga uh, yra ginti Europos parlamentą, kuriuo kaip politinę priemonę bandoma pasinaudoti politinių kampanijų metu. Aš manau, kad tie, kurie atsako už šios diskusijos organizavimą, lygiai taip pat turi prisijimti atsakomybę ir už uh, ateities rezultatus, pavyzdžiui, už e, prezidento rinkimų rezultatus. Taip aš žinau, kad yra kolegų, kurie nenori pritarti demokratiškiams sprendimams ir norėtų spausti, kad būtų kitokie rezultatai. Kita vertus, Lenkijos politikai nesupranta, kad šios politinės diskusijos ir kurios virsta varžybomis, neduos naudos ES ateičiai. Lenkija yra suvereni valstybė ir kaip suvereni valstybė ji turi teisę ginti savo timis, nes mes bendrai visi atsakome už ES. Kiekviena iš valstybė narių atsako. Už tai ir norėtume, kad su mumis būtų elgiamas lygiai taip pat, kaip su bet kuria kita valstybė nare. Ponios ir ponai, Lenkija yra valstybė, kurioje <clears throat> įtvirtintas teisinės viršenybės principas. Mes taip pat esame suvereni valstybė, taip yra ir taip bus. Ačiū. Toliau ponas Arvanytas, kairiųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesažininga kai žmonės sako, kad Europos parlamento nariai nemyli Lenkijos. Tai labai nesažiningas teiginys ir kita vertus valstybės narės turi teisę vykdyti politiką nepažeisdamos ES sutarčių. Dabartinė Lenkijos vykdoma politika kertasi su įvairių teisų apsauga, mažumų apsauga, moterų teisė. Bet demokratin, pagal demokratinę sistemą keičiasi tik vyriausybės, bet ne patys demokratijos principai. Tokia yra mūsų pozicija. Todėl įsiklausykite į visų politinių frakcijų, ne tik tai a, kraštutinių dešiniųjų frakcijos nuomonę. GUE ir NGL frakcija ne pretenduoja į teisės monopoliją. Toliau ponas Puigimont neprisijungusiųjų vardų. Šiandieną mes kalbame apie Lenkiją. Būtina šį klausimą svarstyti, nes jeigu kažkuri ES valstybė narė negerbė teisės viršenybės principo, tai daro poveikį visai Europos Sąjungai. Kitas dalykas, kad Europos Sąjunga veikia pagal dviejopus standartus, priklausomai nuo to, su kokia valstybė nare ji turi spręsti ginčytinus klausimus. Aš manau, kad Europos institucijos turi uh, veikti uh, su visais vienodais ir visada uh, pabaigti pradėtą darbą. Lenkijos žmonės, kurie stebi šią diskusiją, gali užduoti klausimą. Kodėl Ispanija gali ignoruoti jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto nuomonę arba Europos teisingumo teismo sprendimus? Kodėl Ispanijoje galima a, įkalinti politiniais pagrindais žmonas, o kitur ne. Iš tiesų, reikalinga visoje Europos Sąjungoje stiprinti teisės viršinybės principą, pirmininkė nutraukė kalbantį. Toliau ponas Halicki, PPA e vardu. E, pirmininkė, Kolega pakėlė mėlynąją kortelę. Ar jūs atsakysite į mėlynosios kortelės klausimą? Bet jums skiriama tik 30 e, sekundžių. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė ir ponia Vištemontai, aš tikrai jūs gerbiu, bet kaip jūs galite čia mums mokyti, kas yra teisės viršenybė? Katalonijos vyriausybė <laughs> buvo pirmoji, kuri a, paminė šį principą, siekdama nepriklausomybės, neatsižvelgdama Ispanijos um, konstituciją. Ar jūs manote, kad tai, ką jūs pasakėte, nedėra su jūsų veiksmais praeitėje? Pirmininkė, 30 sekundžių atsakymui. Ačiū. Jūs suteikėte man galimybę pademonstruoti, kaip yra vadovaujamasi dvigubai standartais. Jeigu rytoj aš važiuosiu į Lenkiją, ten bus gerbiamas mano, kaip Europos parlamento naro, imunitetas, manęs tenai nesuims, bet taip nebus Katalonijoje, nepriklausomai nuo to, kad aš esu Europos parlamento narys, mane suims ir aš būsiu įkalintas iki gyvos galvos. ES neturi taip elgtis, gindama teisės viršenybės principą. Ačiū dabar ponas Halički. Ačiū pirmininkė. Tikrai kalbame ne apie teismų sistemos reformą, nes jokia tokia reforma Lenkijoje nevykdoma. Yra e, e, nustatyti dideli teismų mokesčiai, piliečiai gali būti nusivylę ir iš esmės kalbame apie tai, kad viena šalis užgrobė visą, visą valdžią ir val, mm, vyriausybė esanti partija yra nebaudžiama. Galiu pateikti vieną pavyzdį, kai buvo paskirtas asmo ir teismo e, pirmininkas suplėšė savo teismo priimtą e, sprendimą. Ir tai yra puikus pavyzdys, ką Lenkija daro su Europos ir nacionalinė teisė. Mes negalime to leisti, nes piliečiai vis dėlto tikisi, kad bus ginamos žmogaus teisės, jų pagrindinės teisės ir teisėjai dirbantis Europoje dirba visos Europos ir visų piliečių labui ir jiems reikia garantijų. Girdėjau, kai buvo sakoma, kad e, Lenkija kankina ES. Ne, iš tikrųjų jūs kankinate Lenkiją, Lenkijos piliečius. Turime 64 pavardės asmenų, kurie buvo neteisingai paskirti į Mm, teis, nacionalinė teisėjų kolegija. Bet mm, galiu komisijai pasakyti ir vieną gerą dalyką. Na, Lenkija visada laimėdavo istorijoje ir mes taip pat ir šį kartą laimėsime. Ačiū toliau, ponė Barly. Labai ačiū, nepriklausomi Venecijos komisijos ekspertai negalėjo savo sprendimo aiškiau suformuoluoti. Jeigu Lenkija patvirtintų e, naujausią e, teismų reformos sprendimą, tai e, už Europinės teisės nuostatų taikymą Lenkijos teisėjams grėstų drausminės priemonės ir, kaip matote, praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas pasirašė tą įstatymą, nepaisant visų įspėjimų. Ir šis žingsnis turės padarinių Lenkijos visuomeniai ir asmeninių padarinių. Praėjusią savaitę buvo suspenduotas teisėjas, teisėjų drausmės komisijos Pavelas Jušinas ir 50 procentų jam buvo sumažintas <clears throat> atlyginimas, ir, nes jis suabejojo e, naujausių sprendimų dėl uh, uh, teisingumo tarybos Lenkijoje ir e, ši teisėja e, suspendavo būtent drausmės e, komisiją, kurios įsteigimą komisija apskundė teisingumo teismui. Šie pavyzdžiai rodo, kad Lenkijoje negalioja teisės viršinybės principas teismų nepriklausomumo principas. Aš manau, kad komisija turėtų kreiptis į Teisingumo teismą ir mes negalime leisti, kad ES būtų naudojamas vien tik tai teisėmis, nes yra ir pareigos, ir viena iš pareigų yra teisės viršinybės taikymas. Jums noriu užduoti klausimą pagal Minos kortelės procedūrą. E, kolega Jakė buvo pirmasis, kuris norėjo klausimą užduoti, taigi jam ir suteiksiu žodį. 30 sekundžių. Ačiū, norėjau paklausti. Jūs esate iš Vokietijos ir daug kalbate bendrais e, sakiniais, tačiau pakalbėkime konkrečiai 107 straipsnėje parašyta, <clears throat> kad e, Lenkijos teisėjams numatoma tam tikra baudžiamoji e, drausmė atsakomybė už tam tikrų teisės nuostatų netaikymą. Tuo tarpu Vokietijos teismų sistemos tvarkoje reglamente taip pat yra numatytos atitinkamos nuostatos, pagal kurias Lenkijos teisėjams už tam tikrus pažeidimus grėsia penkerių metų laisvės atimimo bausmė. Tik noriu paklausti, kokia nuostata yra griežtesnė šiuo atveju Lenkijoje ir Vokietijoje galiojanti. Pirmiausiai, aš atstovauju ne Vokietiją, ES piliečiams. Antra, e, noriu pasakyti, kad prieš tai ponė Šidlo melavo, sakydama, kad Vokietijoje teisėjai negali dalyvauti politinėje veikloje. Ir netgi tarp AFD partijos, kuri jums yra labai miela, <clears throat> yra teisėjų, kurie yra Vokietijos Bundestago nariais. Taigi jūs šiuo atveju sakėte netiesą, o e, esmė yra pagrindinis skirtumas čia yra toks, kad jūsų kolega Lenkijoje teisės norėjo kreiptis išaiškinimo Europos teisingumo teismo už tokius veiksmus Vokietijoje niekas nebaudžia, to tarpu Lenkijoje taip. Ir čia yra pagrindinis skirtumas. Dabar kalbėsiu kolegas Trugarijų, prašau. Kolegė. Ačiū pirmininkė, sausio mėnesį 20 Europos valstybių narių teisėjai dalyvavo e, tylos maršė, solidarizuodamiesi su kolegomis iš Lenkijos, kurie stengiasi desperatiškai e, apginti savo nepriklausomumą ir ne žodžiais, o darbais. Komisijos nariai jūs esate e, teisi, šiuo metu Lenkijoje yra nevykdoma teismų reforma, teismų sistema yra greunama. Uh, Taip pat bandoma po truputį išardyti <clears throat> valstybės, es valstybės narės tapatybę Lenkijoje, nes ES valstybė narė privalo e, vadovautis ES teisės nuostatomis naujausiais teisės aktais. Lenkija vis labiau tolsta nuo ES. Pirmiausia, turiu omenyje aukščiausiam teismui skirtą e, įstatymą. Mm. Buvo tokių pavyzdžių istorijoje, kuomet e, Europos teisė nebuvo taikoma. Reikia priminti Lenkijai, kad e, ji gauna didžiausią paramą iš ES fondų. Taigi reikėtų tam tikras sąlygas nustatyti skiriant išmokas iš ES biudžeto Lenkijai. Buvo norma užduoti Jums kelias klausimus pagal Minos kortelės procedūrą. Kolegė Višnievskai suteiks tokią galimybę. Ar atsakysite šį klausimą? Tie, kurie e, dalyvauja ES institucijose, bet ignoruoja ES teisę, manau, neturėtų teisės uždavinėti klausimus. Ačiū. Kolegė Štrik dabar kalbės. Pirmininkė, Priimdama tą įstatymą, Lenkija iš esmės paskelbė teisėjus už įstatymo ribų. Teisėjai dabar ne tik yra e, gazdinami, bet e, kyla pavojus jų profesijai. Ir Iš tikrųjų, tai yra dar vienas nerima keliantis žingsnis diktatoriškos, nedemokratiškos valstybės link, nes tokie apribojimai ne tik e, pažeidžia valdžių atskirimo principą, bet taip pat e, atima iš piliečių teisę būti ginamiems nuo institucijų. Iš esmės kyla grėsmė pagrindinėms vertybėms ir baudžiamumas skatina uh, E, teisės susilpnėjimą ir kitur. Norėčiau paraginti komisiją ir toliau tęsti savo veiksmus, pradėti procedūras dėl pažeidimų, taip pat taikyti laikinasias priemonės, kad būtų e, sustabdytas įstatymo taikymas. Taip pat noriu paraginti ir valstybės narės nepalikti viso darbo tik ES institucijoms. Atėjo laikas vyriausybių vadovams prisimti savo atsakomybę. Jos turi kreiptis į Lenkijos vyriausybę, nes jos turi visas reikiamas priemonės ir politinės, ir teisinės, bet e, iki šiol e, valstybės slepiasi už komisijos e, nugaros. Iš tikrųjų, ne tik Lenkijos piliečiai dabar visai pagristai reikalauja, kad mes simtumėmės veiksmų. Yra pakelta melinoji kortelė. Ar sutiksit e, atsakyti iš, į ponios Višnevskos klausimą? Prašom, 30 sekundžių klausimui. Ačiū, pirmininkė. Na, Ankstesnė kalbėtoja sakė, kad teisėjai protestavo prieš teismų sistemos reformą. Taip, protestai vyko taikiai, nes Lenkijos institucijos užtikrino jiems saugumą, skirtingai nuo Prancūzijos, kur e, advokatų, advok, protestuojantis advokatai buvo sumušti policininkų lasdomis. O kaip yra su ūkininkais, kurie susiduria su neteisybė. Na, pavyzdžiui, iš vieno ūkininko buvo atimtas visas turtas ir jis mirė skurde. Na, atsiprašau, bet nesupratau šio klausimo konteksto. Na, buvo taip pat padaryta nuoroda į prieš mane kalbėjusią kolegę, kuri kalbėjo apie tylius protestus. Taip, jie vyko, mes juos matėm. Iš tikrųjų, protestai buvo visiškai pagristi, buvo protestuojama prieš mm, profesinių funkcijų apribojimus. Tai yra galimybę savarankiškai priimti sprendimus. Jūs galbūt manote, kad demokratija yra daugumos teisė, bet iš tikrųjų taip nėra. Demokratija reiškia, kad gini visus, įskaitant ir mažumas, ir demokratija negali egzistuoti be teisinės valstybės. Tęsime diskusijas, dabar kalbės kolega Gonzalės Pons. Lenkijos institucijos e, atrodo labiau yra sudomintos konfrontacija, o ne kompromisu. Po komisijos narės Jūrovos vizito tikėjomės rimto ir skaidraus dialogo, tačiau vietoj to pamatėme šį naują įstatymą. Tai yra dar vienas išpolis prieš teismų e, nepriklausomumą. Nuo šių metų sausio daugiau nei 40 teisėjų sulaukė sankcijų vien dėl to, kad nesutiko su vyriausybės sprendimais koksgi tai yra teisingumas. Tai yra teisingumas, pagal kurį persekiojami teisėjai. Kokia yra šios reformos prasme? Ar jie siekiama tobulinti teismų administravimą, ar vis dėlto pajungti teismus politiniai kontroliai, o teisėjai veikiantis kontrolimi politikų netitinka mm, Europos vertybių. Ir labai apgailestauju, kad man tenka apie tai kalbėti. Iš tikrųjų, Mes Lenkijoje dabar matome ne reformas, o priespaudą, kai kyla pavojus teismų nepriklausomumui, e, e, turi komisija ir mes įsikišti. Turime užtikrinti, kad ES būtų laikomasi teisinės valstybės principų. Buvo pakelta dar viena melinoji kortelė, tačiau noriu paaiškinti, kad vienam kalbėtojui gali būti pateiktas tik vienas klausimas ir vienas asmo gali pakelti kortelę vieną kartą. Taigi, Tas pats asmo negali antrą kartą pateikti klausimą pagal mėlyną kortelę. Dabar tęsime, kalbės kolega Bedron. Nuo tada, kai į valdžią atėjo dabartinė mm, valdančioji partija, e, teisingumo ministras Žobro e, žlugdo teismų sistemą Lenkijoje ir jis dabar mm, pradėjo pas, paskutinį mūšį. Mm, panašu, kad Lenkijos vyriausybė yra pasiruošusi dar vienai katastrofai. Mm, tai, kad tam, kad gali būti išaldytos ES lėšos ir taip tada prasidėtų e, lėtas e, poleksitas, Lenkijos pasitraukimas iš ES. Akivaizdu, kad e, kiekvienam Lenkijos piliečiui kyla pavojus laimė. Lenkijos valdančioji partija neatstovauja kiekvienam Lenkijos piliečiui, nes vis dėlto Lenkai nori gyventi teisinėje valstybėje. Bet dėl taip beprotiškai besielgiančios valdančiosios partijos dabar tai nėra įmanoma. Ir dėl tokio valdančiosios partijos požiūrio gali įvykti Lenkijos pasitraukimas. Prodemokratiškos jėgos turi uh, ginti Lenkus nuo to, kaip jūs dabar su jais elgėtės. Yra pakelta melinoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti į klausimą? Prašom. Pone Šapčinska. Pone Kopčinska, ačiū pirmininkė. Na, Jeigu kas nors užsimena apie Lenkijos pastraukimą iš ES, tai reiškia, kad tas žmogus ieško problemų. Aš esu iš Lenkijos, mano šalis turi gražią istoriją ir e, iš tikrųjų negazdinkite žmonių e, po leksitų. Tai yra toks pats neįmanomas dalykas kaip e, Prancūzijos ir Lenkijos, Vokietijos pasitraukimas. Na, kolegė ir aš labai didžiuojuosi savo šalimi labai didžiuojosi šalimi, kuri antroji pasaulyje pasitvirtino konstituciją, bet nesididžiuoju tai žmonėmis, kurie elgesi blogiau nei komunistai, nes jie žlugdo mano šalį. Neleisiu, kad dabar vyktų diskusijos, leidau pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, tačiau klausimo nebuvo. Ir dabar noriu pasakyti, kad jeigu kelsite mėlynąją kortelę, tai privalote užduoti klausimą, nes priešingų atveju neleisiu to daryti. Dabar ponia Keller. Ačiū pirmininkė. E, komisijos narė Jūrova, e, ponia Anders, ponia Polčiak, e, valstybės sekretorė, kolegos. na, Gdanske žmonės iš, iš, iškė, žmonės iš Gdansko iškėlė 27 vėliavas mūsų parlamente. Mes gerbėme Lenkijos žmonės ir mes e, nepripažįstame to naujo, naujos drausminės tvarkos, e, kuri yra įtvirtinta per teismų sistemos reformą. Tai, ką daro vyriausybė, yra nepriimtina. Mes e, E, priešinamės tam, kad būtų lašas po lašo su, sugriauta, sugriauti istoriniai pasiekimai. Tai juk yra mūsų demokratijos ramščiai. Taigi, kolegos, mes turime stiprinti laisvės, teisingumo erdvę, mums reikia tvirtų teismų, kad būtų patvirtinami tvirti tekstai, kurie padėtų e, kovoti su nusikaltimais. Taigi, Pone komisijos narė, noriu paklausti, kokių veiksmų ėmėtės, kad būtų padarytas galas tai padėčiai, kuris silpnina visą Europą. Turite baigti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Bilčiak. Madam President. Uh... Pone pirmininkė, vicepirmininkė Jūrova, aš didžiuojusi, kad esu vidurio Europos europietės. <clears throat> tai yra regionas, uh, kuris dešimtmečiais puoselėjo grįžimą į demokratiją. Prisiminkime, vidurio ir rytų Europos šalių įstojimas pakeitė Europos Sąjungą, pakeitė geresnė linksmė, nes demokratijos įsitvirtinimas visame žemynė, teisinė viršenybė ir teisingumas yra neatsiejama mūsų sąjungos dalis. Bet problema ta, kad taip iš tiesų nėra. Esu Slovakijos atstovas ir nerimauju dėl visoje sąjungoje priimamų teisminių sprendimų kokybės, todėl labai gerai suprantu ir Lenkiją, ir Europą, bet negali būti e, dviejopo teisingumo. Ir <clears throat> tikrai neieškokime gal mes kažkokių piktų, užslaptų kėslų. Mes visi turime siekti demokratijos. Ir a, mes negalime leisti, kad e, teisingumas būtų visiškai skirtingai suprantamas, suprantamas taip kaip anksčiau. Ačiū. Toliau ponas Mandal. Ačiū pirmininkė, e, komisijos narė. Pradžioje noriu pasakyti, kad jaučiu e, gilų ryšį su Lenkijos piliečiais, tą sakau kaip Austrijos atstovas Austrai turi būti už daug ką dėkingi Lenkijoje, vertinant istoriją, nes Lenkija 20-ame amžiuje daug kančių patyrė, tą mes privalome žinoti, taip pat turime žinoti, kad antras pasaulinis karas prasidėjo užpuolus Lenkiją ir e, tame užpolime dalyvavo taip pat ir Austrijos atstovai ir e, tas užpolimas prasidėjo Lenkijos e, pasinaudojus melu. Todėl aš manau, kad Lenkai nenusipelnė to, kad e, e, jų šalyje būtų mažiau paisoma teisinės valstybės principų. Ir Lenkijos vadovai turėtų pagalvoti apie tai, kad jų vaikai ir anūkai ateityje tikrai yra nusipelnę gyventi teisinėje valstybėje. Ačiū kolegai Morišanui žodis. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dabartinė Lenkijos vyriausybė ir taip vadinama e, teisės ir teisingumo partija priima tuos e, teisės aktus kasdieną, kurie pažeidžia teisinės viršinybės e, principą. Lenkijos vyriausybė bando įtikinti visuomenę, kad nepadarys žalos demokratijai, nes taip kovojama uh, su komunistiniu palikimu, bet mes žinome, kad taip nėra. Visą tai veda į autoritarinį režimą. Bet to Lenkija, tarp Lenkijos ir jos vyriausybės negalima dėti lygybės ženklo, nes nepaisant bauginimų yra drąsių piliečių, kurie gina teismų nepriklausomybę ir išpolius ir teisės viršenybę nuo išpolių nepriklausomai nuo visos vyriausybės propagandos, kurią bandoma pakeisti raiškos laisvę. Todėl aš sakyčiau, kad reikia pirmiausia įsiklausyti visų piliečių nuomonę. Ačiū, sako pirmininkė, kolegė Salepska kelia mėlynąją kortelę. Ar jūs atsakysite, ponai Selevskai? Bet prašom, ponė Selevskai, užduoti klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nesu tikra, ar žinote, kad 20 tūkstančių Lenkijos piliečių susirinko į demonstraciją, kad palaikytų Lenkijos vyriausybę. Nežinau taip gerai ES sutarčių, bet tojose sutartyse parlamentui nesiteikiama kompetencija, ar tai Europos komisijai taip pat organizuoti tokią diskusiją. Todėl labai prašau, nekritikuokite tokia maniera jokios valstybės narės. Pirmininkė jūs nepateikėte jokio klausimo. Aš nežinau, ar kolega norės atsakyti. Ir jūs naudojate melinosios kortelės procedūrą, kad e, padarytumėte pareiškimus. Tai yra nepriimtina. Pagal melinę kortelę galima tik tai iškelti klausimą. Na, manęs klausė pirmininkė, ar aš žinau, ką reiškia Lisabonos sutartis. Taip, aš žinau, ką ji reiškia ir taip pat žinau sutarties straipsnius, kuriuose kalbama apie europinės vertybės. Taip pat žinau, kad mūsų pareiga yra ginti teisės viršinybę, kur mes bebūtume, kokiame ES kam, kampelėje nebūtume. Ir taip pat žinau, kad yra e, Lenkijoje piliečių, kurie organizuoja maršą už demokratijos palaikymą, už teisės viršenybės palaikymą. Pirmininkė. Toliau ponas Pospišal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane Šidlo minėjo, e, pane Šidlo minėjo Čekijos Respubliką. Aš Čekijoje penkerius metus dirbau teisingumo ministru ir beje mes nepersekiojame teisėjų savo šalyje už jų pareikštą nuomonę ir aš tą labai gerai žinau. Mes netaikome jums, jiems mes galime pritaikyti teisėjams sankcijas už proceso ištesimą, bet tikrai ne už tai, ką jie pasako. O jūsų įstatymas, kuris priimtas vasario mėnesį, tai jau tikrai juo nueita per toli ir tai yra nepriimtina. Kaip ir mano kolegos, noriu pasakyti, kad jūs neieškote kompromiso. Jūsų prezidentas pasirašė priimtą vasarį įstatymą ir jūsų elgesys tik patvirtina kad teisėjus galima bausti. Galima bausti, kai jie dirba per lietai, bet taip pat jūsose galima bausti ir tada, kai jie išdėsto savo nuomonę. Ačiū toliau, ponas Sikorskis. Lenkijos vyriausybė stengiasi tiesiog paversti, visą atsakomybę suversti ponui Tuskui. Tai ne tik, kad nėra racionalu, bet tai yra beprotiškas žingsnis. Ir uh, bando jį apkaltinti dėl viso nuopolio, kurį Lenkija patyrė prieš dešimt metų. Ir bando mane pasitelkti pagalbą drausmės rūmus, kad būtų pritaikytos sankcijos. Tačiau toks elgesys tikrai neturi nieko bendra su europiniu teisės viršenybės supratimu. Todėl labai esu dėkingas vicepirmininkai Jūrovoje iš pastangas Lenkiją gražinti į demokratinį kelią. Dabar spontaniški pasisakymai iš vietos, labai daug norinčių pasisakyti, todėl e, suteiksiu galimybę vienam kiekvienos frakcijos atstovui pasisakyti, skyrus tos, kurie pasisakė šiandien po pietų. Pirmiausia, ponas Polčak. Ačiū, pona pirmininkė, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Kalbėsiu trumpai. Esu tikras, kad Mūsų taisyklės galioja visiems, mes taip pat laikomės tų pačių vertybių. Ir būtent dėl to kilo visa ši diskusija, nes situacija aiški. Aišku, kad vienoje valstybėje narėje yra paminama teisės viršenybė ir tokia situacija mano vertinimu yra nepriimtina. Būčiau labai patenkintas, jeigu ponas Šedil prisimintų, kaip uh, dirbo ministra pirmininkė ir jis sakė tada, kad a, priims Venecijos komisijos sprendimą. Tačiau taip neįvyko. Ir šiandieną jūs mums sakote, kad Lenkijoje vykdomos tinkamos reformos. Pana Šyla, jūs tiesiog, jums turėtų būti gėda. Ačiū. Toliau ponas Špūrek. Ačiū, pana pirmininkė, buvau nustebusi, kuomet pasustikimas su Ursula von der Leyen, Lenkijos e, premjeras, e, pareiškė, kad e, to sustikimo metu nebuvo kalbama apie teisės viršinybę. Kaip galima patikėti, kad komisijos pirmininkė šios temos neaptarė su Lenkijos premjeru, man kelia nerima, kuomet pirmininkaudama Kroatiją nemano, kad teisės viršinybė turėtų būti jos pirmininkavimo prioritetinis klausimas. Daug veiksmų nebuvo sėkmingi, septintas straipsnio taikymas nebuvo sėkmingas. Žinome, kad nesustabdysime e, konstitucijos nuostatų nepaisimo, e, išaldydami paramos lėšas. Būtina apsaugoti piliečius ir aš dėsiu visas pastangas, kad taip įvyktų. Tačiau turime žinoti, kad diplomatijos laikas baigėsi. Lenkai tikisi iš komisijos aiškių pareiškimų ir veiksmų. Noriu paklausti, kokiu veiksmu imsis komisija, kad apgintų Lenkijos piliečius ir teisėjus, kurie savo ruoštų gina Lenkijos konstituciją. Komisijos nariai iš jūsų tikimės ir laukime konkrečių veiksmų. Kolega, kolegė Jovėva dabar kalbės. Labai ačiū. Europos sąjunga yra grindžiama teisės viršinybės principų. Lenkija privalo apginti savo pamatus, išsaugoti kitaip, jis subirės kaip valstybė, todėl būtina užtikrinti teisės viršinybės principą taikymą, o teisinės valstybės situacija blogėja Lenkijoje, nepaisant 7 straipsnio nuostatų taikymo, kurios net nešia jokių apčiuopimų rezultatų. Buvo patvirtas naujas įstatymas Lenkijoje, kuriame numatoma atitinkama drausminė atsakomybė teisėjams. Tačiau galėtume pasitelkti tam tikrus finansinius mechanizmus ir priemonės, išaldydami europinę paramą Lenkijai. Visose valstybės narėse privalo teismai veikti laisvai, taip pat ir Lenkijoje. Negalima Lenkijai daryti jokių išimčių. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, kiekvieną kartą, kuomet posėdžiavame Strasbūrę, sako ponas Kra, svarstome teismų sistemos reformą Lenkijoje ir mane stebina, e, kaip energingai e, centro ir dešiniųjų atstovai iš Lenkijos e, bando juodinti savo šalį. Vis tik tai prisiminkime Teisingumo teismo sprendimą e, lapkričio 11-2019 metų. Dėl to, kad teisėjus skiria parlamentas ar Teisingumo ministerija, nekyla grėsmė e, valdžių atskirimui, nes priešingų atveju nei Vokietijoje, nei JAV e, taip pat ne, nebeliktų valdžių atskirimo. Jūs to tarpu e, reikalaujate, kad Lenkijoje teisėjai galėtų paskirti vieni kitus. Tai yra išimtinė situacija Lenkijoje nieko bendro neturinti su valdžių atskirimu. Valdžių atskirimas reiškia e, galimybę nepriklausomai priimti sprendimus po paskirimo, tačiau tai nereiškia galimybės teisėjams paskirti save pačius eiti atitinkamas pareigas. Ponas Tomač, ponė Tomač. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Lenkijoje susilaukė patingo dėmesio iš Europinių institucijų dėl to, kad nori e, padaryti savo politinę sistemą demokratiškesnė. Tokia yra liūdna tiesa europinės biurokratijos demonstruojamas nesupratimas vykstančių procesų Lenkijoje sukelia tam tikrą interesų konfliktą. Visos demokratinės valstybės privalo e, tai įsisamoninti, nes priešingų atveju naujasis demokratijos niekuomet nepasieks nustatytų standartų. Čia yra daroma sisteminė klaida. Uh, dėl to, kad dalis senos komunistinės teismų sistemos sugebėjo išlikti ir integruotis į naują demokratinę sistemą. E, dėl to e, negalima iki galo užbaigti vykstančių reformų ir permainų, kurios yra reikalingos e, visoms paskomunistinėms šalims. Pirmininkė paskelbiau, kad leisiu kiekvienos frakcijos atstovui užduoti tik po vieną klausimą pagal Milnios kortelės procedūrą. Jūsų frakcijos atstovas jau kalbėjo, tik dėja negaliu suteikti daugiau tokios galimybės. Dabar e, kalbės komisijos narys Reinders. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmiai parlamento nariai, norėčiau grįžti prie tam tikrų klausimų, kurie buvo iškelti šios diskusijos metu. Pirmiausia, dėl naujo įstatymo. Tai yra naujas faktas. Po mūsų pastarosios diskusijos prieš keletą savaičių buvo priimtas naujas įstatymas. Noriu Jūs patikinti, kad komisija yra pasiruošusi plėtoti atvirą dialogą su valstybėmis narėmis, kad išspręstų problemas, bet tikrai nedvėjodama panaudos visas turimas priemonės, kad užtikrintų jog būtų laikomas ES teisės. Naujasis įstatymas kelia nuogastavimų dėl suderinamumo su ES teisė, įskaitant ir ES e, teisės viršenybės principą. Mm, taip pat e, dėl teisėjų nepriklausomumo ir taip pat dėl teisės Europos teisingumo teismui pateikti prejudicinius klausimus. Ir e, komisija dabar nagrinėja išsamei nagrinėję šį įstatymą ir atsakydamas kai kuriems nariams norėčiau akcentuoti, kad Europos teisingumo teismas priėmė sprendimą, kuriame pasakė, kad teisingumo sistemos organizavimas valstybėse narėse yra valstybių narių kompetencija, tačiau naudodamosis tą kompetenciją valstybės narės privalo vykdyti savo prievolės pagal ES teisę o ES teisė reikalauja, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, ypač teismų nepriklausomumo principo. Ir tai yra labai aktualu, nes Lenkijos teismai yra ir Europos teismai, ir jie turi e, pasirūpinti, kad Lenkijos piliečiai galėtų naudotis visomis savo teisėmis pagal ES teisę. Todėl uh, Mane, man naujasis įstatymas kelia didelį susirūpinimą ir kaip už teisingumą atsakingas komisijos narys galiu Jūs patikinti, kad komisija vykdys visas savo kaip sutarčių prižiūrėtojos funkcijas ir užtikrins visapusišką ES teisės laikymasi. Ir e, aš matau, kad drausminė komisija e, ir toliau veikia, nepaisant aukščiausiojo teismo sprendimų. Ir remiantis 19, e, e, lapkričio 19 dienos sprendimu, aukščiausiasis teismas padarė e, išvadą, kad e, drausminė komisija nėra teismas, pagal ES ir nacionalinę teisę. Ir noriu akcentuoti, kad tai Europos teisingumo teismo prejudiciniai sprendimai yra privalomi ir jų turi būti sapusiškai laikomas. Ir nacionaliniai teismai privalo taikyti nacionalinę teisę, remdamasis e, teisingumo teismo pateiktais išaiškinimais. 20 e, metų vasario mėnesį drausminė komisija nusprendė suspenduoti pirmąjį teisėją, kuris siekė taikyti 2019 m. lakvarčio 19 d. aukščiausiojo teismo priimtą sprendimą. Ir taip pat buvo 40 procentų sumažintas to teisėjo atlyginimas. Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad e, teismų nacionalinė taryba nėra nepriklausoma institucija, tačiau ta taryba ir toliau veikia. Ir galiu pateikti pavyzdį. Sausio 31 dieną ji atrinko šešis kandidatus į drausminę komisiją arba kolegiją. Ir iš, keli iš jų yra nacionalinės teismų tarybos nariai. Taigi, turėdamas galvoje šiandien įvykusią diskusiją, norėčiau tarti keletą žodžių apie konstitucinį teismą. Noriu priminti, kad 2017 m. gruodžio mėnesio pasiūlyme, kuriuo nusprendžiama taikyti 7 straipsnį, komisija padarė išvadą, kad e, Konstitucinio teismo teisėtumas, e, teisėtumui ir e, nepriklausomumui kyla didelė grėsmė ir tai reiškia, kad negali būti užtikrinamas E, Lenkijos įstatymų konstitucingumas. Ir aš galiu pasakyti, kad po e, Europos Teisingumo teismo sprendimo į konstitucinį teismą kreipėsi nemažai institucijų ir e, jūsų diskusija priminė tai, kad dėl dabartinės padėties įsivyraus teisinis chaosas. Ir aš noriu tiesiog paprastai pasakyti, kad Mm, nepriklausomų teismų priimtus sprendimus turi vykdyti visos institucijos. Ir dar baigdamas pasakysiu, kad komisija dabar ruošia išsamų teisinės valst... Europos teisinės valstybės mechanizmą. Jis bus taikomas visoms valstybėms narėms ir čia bus, ten bus pateikta mm, įvairių e, teisinės valstybės principų apraiškų e, santrauka, bus e, apžvelgta situacija ir tai mums suteiks galimybę iš anksto pastebėti problemas susijusias su teisinės valstybės principu. Ir tas mechanizmas bus taikomas visoms valstybėms narėms vienodai. Ir pirmoji ataskaita apie teisinės valstybės įgyvendinimą yra numatyta komisijos 20 metų darbo tvarkėje, darbo programoje. Mes jau uh, E, ruošiamės renkti tą ataskaitą, e, nustatėme kontaktinius asmenis valstybėse narėse, kurie padės mums renkti ataskaitą. Ir ta ataskaita e, įeis į naują teisinės valstybės principo ciklą. Prie to daug prisidės ir parlamentas, ir taryba. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti, kad šis prevencinis mechanizmas nepakeičia reagavimo mechanizmo. Pavyzdžiui, procedūrų dėl pažeidimų ir taip pat septintojo straipsnio procedūros, kai, jų, kai tai bus būtina. Mes ir toliau taikysime visas turimas priemonės, mm, siekdami e, skatinti ir apsaugoti teisinę valstybę visose valstybėse narėse, įskaitant Lenkiją. Ačiū. Dankeschön, Herr Kommissar. Und wir fahren fort mit Frau Staats. Ačiū komisijos nariui. Dar lauk. Pone Brnijok. Na, dar kartą noriu pažymėti, kad ir taryba, ir pirmininkaujantį valstybę tikrai mano, kad e, svarbiausia apginti teisės viršinybę ir pamatinės teisės. Pirmininkaujantį valstybę tikrai atkreips dėmesį į šioje diskusijoje išsakytas mintis. Uh, O dėl septintojo straipsnio noriu pasakyti štai ką. Nors kro, pirmininkaujantį Kroatiją a, <clears throat> ir labai gerbė teisės viršenybės principus, tačiau negali diktuoti, kokias temas turi svarstyti taryba. Ir mes ketiname šį klausimą įtraukti į bendrųjų reikalų tarybos posėdį, kuris vyks artimiausių metų. Ačiū. Baigiame diskusiją šiuo klausimu ir pereidame. Prieš perėmant prie kito darbo atvarkės klausimą, dar turiu pasakyti, kad 2016 metais, virželio 28 e, dieną ir uh, uh, 2021 metų sausio 31 dieną, kai iš tos e, Junktinė karalystė iš Europos Sąjungos Niderlandų institucijos atsakingos man pranešė apie